So, ladies and gentlemen, dear colleagues, we. Ponios ir ponai, kolegos, grįžtame po pietų į antrą posėdžio dalį. 13 klausimas, pranešimas dėl 2018 m. komisijos ataskaitos dėl Serbijos. Kolegos, kad žinot, kad mūsų šiandien laukia balsavimas. E, kolega Flankenstein visada nori būti labai greitas, o ponas Sosniec man sako, kad aš dirbu per greitai ir prašo dirbti lėčiau. Taigi tarp šių dviejų polių bandau rasti pusiausvirą. Bet tikrai išklausysiu, es, ką, ką man nori pasakyti socialdemokratai. Taigi, jeigu nieks jokių pastabų neturi, iškart pereikim prie balsavimų. Prašau visus sutelkti dėmesį. Pirmasis kompromisas. Dėl Serbijos balsuojame. 13 darbo atverkės klausimas pranešimas dėl Serbijos. Pirmasis kompromisas, kas už prieš susilaikė priimta. Antrasis kompromisas už prieš susilaikė priimtas. Trečiasis kompromisas, kas už, kas prieš susilaikė priimta. Ketvirtasis kompromisas, kas už, kas prieš susilaikė priimtas. Penktas kompromisas už prieš susilaikė priimtas. Šeštas kompromisas už. Atsiprašau, 59 pono Šolco pakeitimas. Trukdot man posėdžio. Kas už 59 pakeitimą, kas prieš? Susilaikė. Atmestas. Šeštas kompromisas už, prieš susilaikė priimtas. Septintas, kas už, kas prieš sus... priimtas. Aštuntas kompromisas, už, prieš susilaikė priimtas. 84 pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Pon Schaffhauser, kodėl pats nebalsavot už savo pakeitimą? Atmestas. Devintas kompromisas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Priimtas. Dešimtas kompromisas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Priimtas. 11 kompromisas už, prieš susilaikė priimtas. 12 kompromisas už, prieš susilaikė priimtas. 13 kompromisas kas už, prieš susilaikė priimtas. 14 kompromisas už, prieš susilaikė priimtas. 15 už, prieš susilaikė priimtas. 16 kompromisas, kas už, kas prieš susilaikė priimta. 17 kompromisas už, prieš susilaikė priimtas. 18 kompromisas už, prieš susilaikė priimtas. 19 kompromisas už, prieš susilaikė priimtas. 20 kompromisas už, prieš susilaikė priimtas. 186 pakeitimas. Pono Schaffhauserio, kas už, kas prieš susilaikė atmestas. 187 pakeitimas, kas už, kas prieš susilaikė atmestas. 21 kompromisas, kas už, prieš susilaikė priimtas. 22 kompromisas už, prieš susilaikė priimtas. 23 už, prieš susilaikė priimtas. 24 už, prieš susilaikė priimta. 25. Kas už, prieš, susilaikė, priimtas. 227 pakeitimas. Liberalai. Kas už, prieš, susilaikė, priimtas. 26 kompromisas kas už, kas prieš susilaikė priimta. 235 kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 236, kas už, kas prieš, susilaikė. Patikrinkime elektroniškai. 236 pakeitimas, pradam balsavimą. Penkiasdešimt septyni kolegos balsavo, trys miega. 58 kolegos balsavo, balsavimą baigiame. Priimta. 228 pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikė. Patikrinkime elektroniškai balsavimą, pradedam. keturi kolegos, trys kolegos nebalsavo. Balsavimą baigiam. Priimta. 237 pakeitimas kas už. Prieš. Susilaikė. Tikrinam elektroniškai 237 pakeitimas. Balsavimą pradedam. Balsavimą baigiame. Priimta. Ar turim dabar balsuoti dėl visų konstatuojamųjų dalių? Nuo 17.21 už, prieš susilaikė priimta, 22 už, prieš susilaikė atmestas, 23 už, prieš susilaikė atmestas, 24 už, prieš susilaikė atmestą, 25 už, prieš susilaikė atmestą, 26 už, prieš susilaikė priimta, 27 už, patikrinkime elektroniškai dėl 26. Balsuokime. Deli ir Boškor pakeitimas. Balsavimą baigiam. Priimtas. 27 už, prieš susilaikė priimtas 28 už, 28 pakeitimas už, prieš susilaikė. Tikrinkime elektroniškai 28 pono Šolco pakeitimas. Balsavimą baigiam. Priimta. 29 pakeitimas už, prieš, susilaikė, atmesta. 30 už, prieš susilaikė priimta. 31 už prieš susilaikė atmestas. 32 už prieš susilaikė atmestas. 33 ir 4 už prieš susilaikė. Tikrinkime elektroniškai 33-34 balsuokime. Balsavimą baigiam. Priimta. Pirmas už, prieš, susilaikė, atmesta. 20. Nuo šeštos iki aštuntos, kas už, kas prieš susilaikė, priimta. 10 už, prieš susilaikė priimta. 11, 12 už, prieš susilaikė priimta. 13 už, prieš susilaikė atprimta. 14 už, prieš susilaikė priimta. 15 už, prieš susilaikė. Patikrinkime elektroniškai. Balsavimą baigiam. Primta. Ir galiausiai 16, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Balsuojame dėl e, viso dokumento su pakeitimais. Balsavimą pradedam. Vienas kolega nebalsavo. Balsavimą baigiam priimta. 49 už, 3 prieš, sveikinam pranešėją. Dabar pereinam prie 14 darbuotojų klausimo. Pranešimas dėl 2018 metų komisijos ataskaitos dėl Kosovo. Ar pranešėjas norėtų pasisakyti? Ne, tai tada balsuokime. 30 pakeitimas už prieš susilaiko atmestą, 31 už prieš susilaiko atmestą, 32 už prieš susilaiko pritarta. Pirmas kompromisas, kas už prieš susilaiko pritarta. 45, kas už prieš susilaiko atmestą. 46, kas už prieš susilaiko atmestą. 47, kas už prieš susilaiko atmesta. 48, kas už, prieš. Pasitikrinkime dėl 48. Pusvatį baigiame. Atmestą. Pirmasis žodinis pakeitimas, kas už, kas prieš susilaiko. Pritarta, ar ne? Antrasis kompromisas pakeitimas už prieš susilaiko pritarta, trečias kompromisas už prieš susilaiko pritarta, ketvirtas kompromisas už prieš susilaiko pritarta, pritarta, penktasis už prieš susilaiko pritarta, šeštas kompromisas už prieš susilaiko pritarta, septintas kompromisas už prieš susilaiko pritarta, aštuntas kompromisas už prieš susilaiko pritarta, devintasis kompromisas už prieš susilaiko pritarta, dešimtas kompromisas už prieš susilaiko pritarta. Vienuoliktasis kompromisas, kas už prieš susilaiko pritarta. Dvyliktas kompromisas už prieš susilaiko pritarta. 13 kompromisas už prieš susilaiko pritarta, 14 kompromisas už prieš susilaiko pritarta, 15 kompromisas už prieš susilaiko pritarta. 124 pakeitimas Šafhauserio, kas už prieš susilaiko atmestas, 125, kas už prieš susilaiko pritarta, 126, kas už prieš susilaiko atmestas, 127, už prieš susilaiko pritarta, 100. 16 kompromisas už prieš susilaiko pritarta. 17 kompromisas už prieš susilaiko pritarta. 18 <clears throat> kompromisas už prieš susilaiko pritarta. Ponas Sosnieš 187 pakeitimas už prieš susilaiko atmesta, 19 kompromisas už prieš susilaiko pritarta, 188 už prieš susilaiko atmestas, 189 už prieš susilaiko pritarta, 20 kompromisas už prieš susilaiko pritarta. 195 adaktusono pakeitimas, jis vis dar yra narys. Jis dabar yra Švedijos parlamento narys. A, gerai. Taigi kas už Švedijos parlamentą prieš susilaiko? Pastikrinkime elektroniniu būdu dėl 195 pakeitimo. Tie, kurie nebalsuoja, kolegos, prabuskite. Daktų savo trūksta. Baigime balsuoti atmestą. 21 kompromisas, kas už prieš susilaiko pritarta, 22 kompromisas už prieš susilaiko pritarta, 207 pakeitimas už prieš susilaiko atmesta, 208 Milan Mano pakeitimas už prieš susilaiko atmesta, 209 už prieš susilaiko pritarta, 210 už prieš susilaiko pritarta, 211 už prieš susilaiko atmesta, 212 kas už prieš susilaiko pritarta, 23 kompromisas už prieš susilaiko pritarta, 24 kompromisas už prieš susilaiko pritarta, 24 kompromisas už prieš susilaiko pritarta, 25. 26 e, už prieš susilaiko pritarta, 231 adaktas onakas už prieš susilaiko atmesta, 232, kas už, prieš susilaiko pritarta, 233, kas už, prieš susilaiko atmesta, 234, kas už, prieš susilaiko pritarta, 235, kas už, prieš susilaiko. 235 pagerbdami poną Milan Moldiną pasitikrinkime elektroniniu būdu dėl balsavimo rezultatų. Balsuoti baigime. Pritarta. 30 balsams už, 20 prieš. E, Konstatuojamosios dalys dabar 10 pakeitimas už prieš susilaiko pritarą, 11 už prieš susilaiko atmesta, 10 taip pat atmesta, 12 ir 13 kas už prieš susilaiko atmesta, 14 kas už prieš susilaiko atmesta, 15 kas už prieš susilaiko atmesta, 16 kas už prieš susilaiko pritarta. Balsuojame dabar dėl 18, ne Šauhauserio, kas už, prieš susilaiko atmesta. 19, kas už, prieš susilaiko atmesta. 20, kas už, prieš susilaiko atmesta. 21, kas už prieš susilaiko atmestas 22, kas už prieš susilaiko atmestas 23, kas už prieš susilaiko Hmm, pasitikrinkime dėl 23 pakeitimo, pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame, 37 už 20 prieš pritarta, balsuosime dėl 24 konsultuojamos dalies už prieš susilaiko atmestą. 25 pakeitimas už prieš susilaiko atmesta, 26 kas už prieš susilaiko atmesta, 27 kas už prieš susilaiko pritarta, 28 kas už prieš susilaiko atmesta, 29 kas už prieš susilaiko atmesta. Dabar balsuosime dėl nurodomųjų dalių. Pirmas pakeitimas už prieš susilaiko atmesta, antrasis už prieš susilaiko atmesta, trečiasis už prieš susilaiko atmesta Atmesta ketvirtasis, kas už prieš susilaiko pritarta, penktas, kas už prieš susilaiko, atmesta šeštasis, kas už prieš susilaiko, atmesta septintas, kas už prieš susilaiko, atmesta aštuntasis, kas už prieš susilaiko. Pasitikrinkime dėl aštuntojo pakeitimo, jos autorė ponė Post. Balsuoti baigiame. Pritarta 301 balsavus už 20 prieš 9, kas už prieš susilaiko. Liberalai balsavo prieš. Na, pasitikrinkime ir dėl 9 pakeitimo. Taigi tikrinimas balsuoti pradame ir baigiame. Ne, pritarta. 28 balsavo už, 24 prieš. Dabar balsuojame elektroniniu būdu dėl visos rezoliucijos projekto. Kas už, ai ne, elektroniniu būdu, atsiprašau, balsuojame. Taigi, dar du kolegos nebalsavo. Dar vienas kolega atsisako bals, dalyvauti visuose balsavimuose. Įdomu būtų sužinoti, kok, dėl kokių psichologinių priežasčių jis taip elgesi. Nesvarbu balsuoti. Baigėme 42 už 10 prieš 6 susilaikė, taigi rezoliucija patvirtinta, sveikiname pranešė 15. Punktas komisijos ataskaita dėl Montenegro pranešėjas Šiausias Tenakas, ar nori tarti žodį, ne, ačiū, galima pradėti balsuoti, viską jau pasakiau vakar. Let's start. Pradėkime. Devintas pakeitimas už, prieš susilaiko, atmesta. Dešimtas už, prieš susilaiko, priimta. Vienuoliktas už, prieš susilaiko, priimta. Dvyliktas už, prieš susilaiko, priimta. Trečiasis, o ketvirtas kompromisas iš karto, kas už, kas prieš susilaiko, priimta. Šešioliktas, kas už, kas prieš susilaiko, priimta Balsuojame kortelėmis, rezultatas neaiškus. Baigiame. 29 už, 27 prieš primta. 17 kukan už, prieš susilaiko primta. Ketvirtas kompromisas už, prieš susilaiko primta. 25 už, prieš, susilaiko. Kovo čia pakeitimas, dėl jūsų balsuojama. Baigiame. Priimta. Penktas kompromisas už, prieš susilaiko priimta. 28 Kovačiavo, kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. Šeštasis už, prieš, susilaiko, priimta. 35 už, Kostaldo, prieš, susilaiko, priimta. 36 už, prieš, susilaiko, atmesta. 37 už, prieš, susilaiko, 37 balsuojame. Vote is closed. This has been rejected. Baigėme. Atmesta. 39 už priimta. 40 už prieš susilaiko priimta. 7 kompromisas už prieš susilaiko priimta. 41 už prieš susilaiko. Balsuojame. 41. Du kolegos dar nebalsavo. Baigime. 28 už 27 prieš. Priimta. Keturiasdešimt ketvirtas už prieš susilaiko priimta. Aštuntas kompromisas už prieš susilaiko priimta. Devintas už prieš susilaiko priimta. Dešimtas už prieš susilaiko priimta. Vienuoliktas už prieš susilaiko priimta. 12 už, prieš susilaiko priimta. 13 už, prieš susilaiko priimta. 67 kastaldo už, prieš susilaiko. Pasuojame kortelėms dėl 67. Baigime. Priimtam. 69 atkrenta, 70 už, prieš, susilaiko. Priimta, atrodo. 700 balsuojame kortelėmis. Baigiama. Priimta. 14 kompresas už, prieš susilaiko priimta. 76 už, prieš, susilaiko atmesta. 83 už, prieš, susilaiko. 83 balsuojama kortelėmis. Baigiame. Primta. Šeštas kompromisas už priešus laiko primta. Šešioltas kompromisas buvo. 89 Vidalius Picula pageidavo dar. Pirmoji dalis už. Prieš. Susilaiko. Kortelėmis balsuojame dėl pirmosios dalies. Baigiame. Antroji dalis už. Prieš susilaiko, atmesta. 92 už, prieš, susilaiko, 92 kortelėmis. Baigiame. Priimta. 23 už, prieš, susilaiko, 92 primta. 94 už, prieš, susilaiko primta. 96 už, prieš, susilaiko atmesta. 96 balsuojimo kortelėmis. Baigime. 28 už, 27 prieš priimta. 95 už, prieš susilaiko atmesta. 17 už, prieš susilaiko priimta. 18 už, prieš susilaiko priimta. 107 Andrulakis Martinas, kas už, kas prieš susilaiko priimta. 108 už, prieš susilaiko priimta. 110 už, prieš, susilaiko, priimta. 111 kalastalto už. 110 balsuojame kortelėmis. Baigiame. 49 už, 7 prieš. 111 už, prieš, laiko, atmesta. 113 už, prieš, susilaiko. 113 balsuojame kortelėmis. Baigime. Lygu 28-28 atmesta. 114 už, prieš, susilaiko priimta. 19 už prieš susilaiko priimta. 118. 18. Balsuojame kortelėms. Baigiame. Priimta. 119 už prieš susilaiko 119 vėl kortelėmis. 119 mes ar iš pakeitimas balsuojame, vėl baigiame, priimta. 20 kompromisas už, prieš susilaiko priimta. 123 už, prieš susilaiko priimta. 124 už, prieš susilaiko priimta. 125 už, prieš susilaiko priimta. 127 už, prieš susilaiko priimta. 128 už, prieš susilaiko atmesta. 129 už, prieš, susilaiko. Atrodo, kad nepritarta, bet balsuokime kortelėmis, kad įsitikintumėme. Baigime. Atmesta. 130 už, prieš, susilaiko. Priimta. 21 kompromisas už, prieš, susilaiko priimta. 133 už, prieš, susilaiko atmesta. 174 už, prieš, susilaiko atmesta. 135 už, prieš, susilaiko priimta. 137 už, prieš, susilaiko priimta. 138 ir 40 simtinai atmesta. 141 už prieš susilaiko atmesta. Konstatuojamosios dalys šeštoji. Už prieš susilaiko atmesta. Antrasis kompromisas už prieš susilaiko priimta. Pirmasis pakeitimas ir antrasis yra tie patys atmesta. Balsuojame dėl pirmo ir antro kortelėmis. Baigiame. Atmesta. Pirmasis kompromisas už, prieš susilaiko priimta. Penktasis kas už, kas prieš susilaiko. Balsuojame kortelėmis. <coughs> Baigime. Pritarta. Ir baigiamasis balsavimas dėl viso pranešimo projekto. Dar tų kolegos nebalsavo. Baigėme dabar balsavimą. 47 už, 5 prieš. Sveikiname Čalsą Tanik. 16 darbuotojas klausimas. Komisijos ataskaita apie buvusią Jugoslavijos Respubliką Makedoniją Vaigelis. Net nori nieko pridurti, iš karto perėmė prie balsavimo. 31. Sako Rafa. Kas už? Kas prieš? Susilaiko. Atmestam. Trečias kompromisas už prieš susilaiko priimta. Ketvirtas už prieš susilaiko priimta. Penktas už prieš susilaiko priimta. 57 Kovačev už prieš susilaiko. Turime balsuoti kortelėmis, atrodo, kad nepritarta. Atmesta vienu balsu. Antrasis pakeitimas žodžiu. Kas už? Kas prieš? Susilaiko. Trinta. Pakeitimas žodžiu. Trečias. Kas už? Kas prieš? Susilaiko. Trinta. 60 už. Prieš. Susilaiko. Atmesta. 61 už. Prieš. Susilaiko. Primta. Šeštas kompromisas už prieš susilaiko priimta. 69 už prieš susilaiko priimta. 700 už prieš susilaiko atmesta. Septintas kompromisas už prieš susilaiko priimta. 76 už prieš susilaiko pri atmesta. 77 už prieš susilaiko atmesta. 78 už prieš susilaiko atmesta. 69 už, prieš, susilaiko, atmesta. 80 už, prieš, susilaiko, 80 balsuojami kortelėmis. Baigiame. Atmesta. 81 už, prieš, susilaiko, 80. 61 balsuojame kortelėmis. Septynių kolegų dar trūksta. Šešių, penkių, keturių. Baigiame. 39 už 8 prieš priimta. 82 už prieš. Susilaiko priimta. 63 už, prieš, susilaiko atmesta. 84 už, prieš, susilaiko priimta. 85 už, prieš, susilaiko neaišku. 85 balsuojame kortelėmis. It's closed. Baigiame. Atmesta. Aštuntas kompromisas už, prieš, susilaiko priimta. 93 už, prieš, susilaiko atmesta. 92 už, prieš, susilaiko atmesta. 91 už, prieš, susilaiko priimta. 9 kompromisas už, prieš, susilaiko priimta. 28 už, prieš, susilaiko priimta. 38 Tikriname rezultatą. Pats Andrės. Tai svarbiausias balsavimas tavo politinėme gyvenime. Dar trijų kolegų balsų trūksta. Baigiame. Primta. Dešimtas kompromisas už, prieš susilaiko primta. Šimtas pirmas už, prieš susilaiko atmesta. Šimtas du už, prieš susilaiko atmesta. 103 už prieš laiko priimta. 106 už prieš laiko priimta. 107 už prieš laiko priimta. 108 už prieš laiko priimta. 109 už prieš laiko priimta. 11 kompresas už prieš laiko priimta. 115 už prieš laiko. 115 balsuojame. Baigiame. Priimta. 28-26. 12 kompromisas už prieš susilaiko. 123 už prieš susilaiko priimta. 13 už prieš susilaiko priimta. 128 už prieš susilaiko priimta. 129 už prieš susilaiko priimta. 130 už prieš susilaiko priimta. 131 už prieš, susilaiko atmesta. 132 už, prieš, susilaiko. Balsuojame 162 kortelėmis. Baigiame. Atmesta. Priimta. 133 už prieš susilaiko kortelėmis, prašau. Atmesta. 134 už, prieš, susilaiko, priimta. 105 už, prieš, susilaiko, atmesta. 136 už, prieš, susilaiko, balsuojame dėl 136. Baigiame. Atmesta. 14 kompromisų už prieš priimta. 146 už priimtas, 7 priimta, 148 už prieš susilaiko atmesta. 149 už prieš susilaiko priimta. 15 kompromisas už prieš susilaiko priimta. 154 už prieš susilaiko priimta. 100 55 už prieš susilaiko atmesta. 157 už prieš susilaiko atmesta. 157 už prieš susilaiko priimta. 159 už prieš susilaiko. 159 balsuojame. The vote is closed. akivaizdžiai priimta. 161 už prieš susilaiko priimta. 162 už prieš susilaiko priimta. Atmesta. 163 už prieš susilaiko atmesta. 164 už prieš susilaiko priimta. 165 už prieš susilaiko 265 balsuojimo kortelėmis. Baigime. Priimta. Šeš, šeštantas, šeš septintas, šeštas vintas už prieš. 166, 167. Baigime balsuoti. Priimta. 168 už prieš susilaiko atmesta. 169 už, prieš, susilaiko priimta. 170 už, prieš, susilaiko atmesta. 171 už, prieš, susilaiko atmesta. 16 kompromisas už, prieš, susilaiko priimta. 72, 9 už, prieš, susilaiko atmesta. 800 priimta. 181 už, prieš, susilaiko priimta. 182 už prieš laiko priimta. 17 kompresas už prieš susilaiko priimta. 18 kompresas už prieš susilaiko priimta. 126 už prieš susilaiko neaišku. 126 pradedam balsuoti. It's closed. Baigiame. Atmesta. So. 197. Yeah. 197, Madam Paul. 127 už prieš susilaiko. Vien 97 kortelėmis. Baigiame. Atmesta. 198 už, prieš, susilaiko, priimta. 199 už, prieš, susilaiko, atmesta. 200 už, prieš, susilaiko, priimta. 201 už, prieš, susilaiko, priimta. 202 už, prieš, susilaiko, priimta. 203 už, prieš, susilaiko, priimta. 204 už, prieš, susilaiko, atmesta. 205 už, prieš susilaiko atmesta. 19 kompresas už, prieš susilaiko priimta. 212. Dvi dalys. Pirmoji už, prieš susilaiko priimta. Antroji už, prieš susilaiko atmesta. 214 už, prieš susilaiko atprimta. 215 už, prieš susilaiko atmesta. 216 už, prieš susilaiko atmesta primta. 17-18 kartu už prieš laiko primta. 2-19 už atkrenta. 20 kompromisas už prieš laiko primta. 2-24 už prieš laiko primta. Pirmas kompromisas už prieš laiko primta. Antrasis už prieš laiko primta. 17 už prieš laiko primta Balsuojame dėl 17. And it's closed. Baigiame. Priimta. 18. Už, prieš, laiko atmesta. 19. Už, prieš, laiko atmesta. 20. Už, prieš, laiko priimta. 21. Už, prieš, laiko atmesta. 22. 2. 22. Už, prieš, laiko atmesta. 23 už, prieš, slaiko 23 balsuojimo kortelėmis. Baigiame. Priimta. 24 už, prieš, susilaiko, atmesta. Pakeitimas žodžiu. Už, prieš, susilaiko, priimta. 26 už, prieš susilaiko atmesta. Trisdešimtas už prieš susilaiko priimta. Citatos. Antras už prieš susilaiko pasuojame dėl antrosios. Vote is closed. Baigėme. Citation number, no, falls. Because... Trečiasis dalis už prieš atmestą. Ketvirtoji už prieš susilaiko atmestą. Penktoji už prieš susilaiko priimta. Šeštasis už prieš susilaiko atmestą, bet Balsuokime kortelėmis. And it's geschlossen. It's closed. Rejected. 28 to 20. <clears throat> Atmestas. Septintas už. Prieš. Jis laiko atmestą. Balsuojame už visą projektą su pakeitimais.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 Kitas balsavimas - komisijos ataskaita dėl Albanijos. Ar Knutas Fleckensteinas norėtų ką nors pasakyti? Gal tik 10 minučių. Padėkosiu visiems, kurie su manim bendradarbiavo rengiančiai pranešimą. Good, vielen Dank. Then we start with amendment 22 in favor. 22 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. Antras kompromisas už, prieš, susilaikė priimtas. 30 pakeitimas už, prieš susilaikė atmesta. Trečias kompromisas už, prieš susilaikė priimta. Ketvirtas kompromisas už, prieš susilaikė priimta. Penktas kompromisas už, prieš susilaikė priimtas. Š... 47 pakeitimas kas už, prieš susilaikė atmestas. Šeštas kompromisas už, prieš susilaikė priimtas. 55 už, prieš susilaikė priimta. 56 už, prieš susilaikė priimta. 57 už prieš susilaikė priimta. 58 kas už. 57. Tikrinam 57 elektroniškai balsuojam. Sa, balsuoti baigiame. Atmestas. 58 kas už, prieš, susilaikė, Primta. 59 už, prieš, susilaikė, primta. 60 už, prieš, susilaikė, atmesta. Tikrinam. 60 elektroniškai tikriname, balsuoti pradedam. Balsavimą baigiam. Taigi dabar kompromis, septintas kompromisas, kas už, kas prieš susilaikė primta. Šešiasdešimt septintas pakeitimas. Kas už, kas prieš susilaikė atmesta. 68 pakeitimas, kas už, kas prieš susilaikė primtas. 70 pakeitimas, kas už, kas prieš susilaikė, atmestas. Aštuntas kompromisas už, prieš susilaikė, priimta. 76 kas už, prieš susilaikė, priimta. 77 už, prieš susilaikė, priimta. 9 kompromisas už, prieš susilaikė, priimta. 10 kompromisas už, prieš susilaikė, priimta. 94 pakeitimas už, prieš susilaikė, priimta. 98, kas už, prieš, susilaikė. Tikriname elektroniškai, balsuoti pradedame. Balsavimą baigiam. Atmesta. Šimtasis. Ponios Sošnėts. Kas už, kas prieš, susilaikė. Atmesta. Atmesta. 111, 101 pakeitimas ir 102 kartu, kas už, kas prieš susilaikė atmesta. 103 už, prieš susilaikė atmesta. 104 už, prieš susilaikė primta. Tikrinam 104 elektroniškai balsuoti, pradedam. Balsuoti baigiame. Primta. 11 kompromisas už, prieš susilaikė priimta. 111 už, prieš susilaikė priimta. 112 už, prieš susilaikė priimta. 113 už, prieš susilaikė. 113 tikrinam elektroniškai balsuoti, pradedam. Balsuoti baigiame. Atmesta. 114 už prieš susilaikė atmesta. 115 už prieš susilaikė priimta. 116 už prieš susilaikė priimta. 12 kompromisas už prieš susilaikė priimta. 120 už prieš susilaikė atmestas. 121 už prieš susilaikė atmestas. 122 už prieš susilaikę. Tikriname elektroniškai. Balsuoti pradedam. Baigiam. Priimta. 13 kompromisas už, prieš susilaikė priimta. 128 už, prieš susilaikė. Tikriname elektroniškai, balsuoti pradedam. Gana akivaizdu, balsavimą baigiam. Priimta 129 už, prieš, susilaikė. Balsuoti pradedam elektroniškai. 129 tikrinam elektroniškai. Balsuoti baigiame. Primta. 130 kas už, prieš, susilaikė. Tikrinam elektroniškai. 130 pakeitimas. Elektroniškai balsuojame. Balsuoti baigiame. Primtas. 131. Kas už, kas prieš, susilaiko. Primta. 132. Kas už, kas prieš, susilaiko. Tikrinam Elektroniškai 132 balsuoti pradedame. Baigiame. Priimta. 133 už, prieš, susilaiko, priimta. 14 kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 145, kas už, kas prieš, susilaiko, atmesta. 15 kompromisas už, prieš susilaikė priimtas. 154 už, prieš susilaikė atmestas. 156 už, prieš susilaikė primta. 157 dvi dalis, pirmoji dalis už, prieš susilaikė primta, antroji dalis už, prieš susilaikė atmesta. 158 už, prieš susilaiko priimta, 159 už, prieš susilaiko priimta. 160 už, prieš susilaikė priimta, 161 už, prieš susilaiko atmesta, 162 už, prieš susilaiko priimta, 163 už, prieš susilaiko priimta, 164 už, prieš susilaiko priimta susilaiko priimta, 165 už, prieš susilaiko priimta, 166 už, prieš susilaiko priimta, 100 priimta, ar ne? Taip. 167 už, prieš susilaiko priimta, 168 už, prieš susilaiko priimta, 169 už, prieš susilaiko priimta, 170 už, prieš susilaiko atmesta. 171 už, prieš susilaiko atmesta. 172 už, prieš susilaiko priimta. 173 už, prieš susilaiko priimta. 174 už, prieš susilaiko priimta. 175 už, prieš susilaiko atmesta. 176 už prieš susilaiko atmesta. Konstatuojamosios dalis 6 už prieš susilaiko primta. Pirmas kompromisas už prieš susilaiko primta. Dešimtas pakeitimas už prieš susilaiko atmesta. Vienuolikta už prieš susilaiko primta. Dvylikta už prieš susilaiko primta. Trylikta už prieš susilaiko primta. Keturiolikta už prieš susilaiko atmesta. 15 už prieš susilaiko priimta. 16 už prieš susilaiko atmesta. E, žodinis pakeitimas 1 už prieš susilaiko priimta. Aštuonioliktas Kukono pakeitimą už, prieš, susilaiko primta. 19 už, prieš, susilaiko primta. 20 už, prieš, susilaiko. Tikrinkime elektroniškai. Balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Primta. 21 už, prieš susilaiko primta. Nu, nurodomosios dalis pirma, už prieš susilaiko primta. Antra, už prieš susilaiko primta. Trečia, už prieš susilaiko primta. Ketvirta, už prieš susilaiko primta. Penkta, už prieš susilaiko primta. Jau pereiname prie elektroninio balsavimo dėl viso dokumento su pakeitimais. Balsuokime elektroniškai. The vote is now closed. Suoti baigiame. Priima. 44 už 5 prieš. Sveikiname pranešėją. Labai ilgas balsavimo sąrašas, labai daug kompromisinių tekstų. Taigi pirmasis kompromisas už, prieš susilaikė primta. Antras kompromisas už, prieš susilaikė primta. Nepasakiau, kad balsuojam dėl asociacijos sustarimo su Gruzija. Keturiasdešimt pirmas pakeitimas už, prieš susilaiko primta. Priimta. Trečias kompromisas už, prieš susilaiko priimta. Penktasis kompromisas už, prieš susilaiko priimta. Ketvirtas kompromisas už, prieš. 46 pakeitimas mamikinis. 46 už, prieš susilaiko priimta. 47 už prieš susilaikom. Primta. 48 atšauktas, atsiimtas, 5 Ketvirtas kompromisas už, prieš susilaiko priimta. Šeštas kompromisas už, prieš susilaiko priimta. Šešisdešimtas mamikins už, prieš susilaiko priimta. Septintas kompromisas už, prieš susilaiko priimta. Aštuntas kompromisas už, prieš susilaiko priimta. 74 pakeitimas. Atšauktas. Labai gerai, ponui Jurekai. Devintas kompromisas. Kas už, kas prieš susilaiko priimta. Dešimtas kompromisas už, prieš susilaiko priimta. 11 kompromisas už, prieš susilaiko priimta. 97 kas už, kas prieš. Tikrinam 97 pakeitimas, tikrinam elektroniškai, balsuoti pradedam. Balsuoti baigiam. Primta. 106 pakeitimas. Atsiprašau. Gerokai čia pasistumėjau prieki. 12 kompromisas už prieš susilaiko priimta. O dabar 106 vicepirmininko pakeitimas už prieš susilaiko atmesta. 109 už prieš susilaiko. 109 e, tikrinam elektroniškai. Balsuoti baigiame. Primta. 13 kompromisas už prieš patikrinta, 14 kompromisas už prieš e, sulaikė primta, 127 už prieš susilaiko primta, 15 kompromisas už prieš susilaiko primta, 140 šolco pakeitimas už, prieš susilaiko primta. 141 pakeitimas už, prieš susilaiko primta. 141 tikrinam elektroniškai balsuojam. Balsavimą baigiam primta. 143 kastaldo pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. Pone Harms, 144 už, prieš, susilaiko, atmestas. Šešioliktas kompromisas už, prieš, susilaiko, priimtas. Septynioliktas kompromisas už, prieš, susilaiko, atmestas. Tikrinam elektroniškai 17 kompromisą. Balsavimą baigiam. Primta. 18 kompromisas už, prieš susilaiko priimtas. 19 kompromisas už, prieš susilaiko priimta. 20 kompromisas už, prieš susilaiko priimta. 21 kompromisas už prieš susilaiko priimta. 22 kompromisas už prieš susilaiko priimta. 23 kompromisas už prieš susilaiko priimta. O dabar inta penktas pakeitimas. Kas už, kas prieš susilaiko priimta. 24 kompromisas už prieš susilaiko priimta. Inta 14, kas už, prieš susilaiko primta. 25 kompromisas už, prieš susilaiko primta. 219 už, prieš susilaiko primta. 220 už, prieš susilaiko primta. 221 už, prieš susilaiko atmesta. Inta 7 už, prieš susilaiko priimta. 222 už, prieš susilaiko priimta. In, inta 3 už, prieš susilaiko priimta. 224 už, prieš susilaiko priimta. Inta 16 už, prieš susilaiko priimta. 222 atmenta, inta 15 už, prieš susilaiko priimta. 227 mamygins už, prieš susilaiko priimta. 228, 229 už, prieš susilaiko priimta. Konstatuojamosios dalis aštunta už prieš susilaiko devinta dešimt už prieš susilaiko priimta vienuolika už prieš susilaiko priimta dvylikta už prieš susilaiko priimta trylikta už prieš susilaiko priimta keturiolikta už prieš susilaiko priimta penkiolikta už prieš susilaiko priimta ir nurodomosios dalis pirma už prieš susilaiko priimta antra už prieš susilaiko primta. 3 už, prieš susilaiko primta. 4 už, prieš susilaiko primta. 5 už, atmesta. 6 už, prieš susilaiko primta. 7 už, prieš. 7 balsuokime elektroniškai. Balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Priimta. Balsuosime elektroniškai dėl viso dokumento su pakeitimais. Balsuoti pradedam. Dešimt kolegų nebalsavo, pabuskit. Dar septynių trūksta, penkių trūksta, keturių trūksta. Balsuoti baigiame. 43 už, 7 prieš, vienas susilaikė. Sveikinam kolegą Mamikins. O dabar pereikėme prie 19 E, pranešiai asociacijos sustarimo su Moldova gyvenimas. Ar ponas Auštrevičius norėtų tarti žodį? Dieve laimink Moldovą. Taigi, Dieve laimink Moldovą ir mūsų komitetą. Pirmas kompromisas už, prieš, susilaiko, priimta. Antras kompromisas už, prieš susilaiko priimta. Trečias kompromisas už, prieš susilaiko priimta. Ketvirtas kompromisas už, prieš susilaiko priimta. Penktas kompromisas už, prieš susilaiko priimta. Šeštas kompromisas už, prieš susilaiko priimta. 55 šolco pakeitimas už, prieš susilaiko atmesta. 50, nuo 58 iki 66. Ar galim balsuoti kartu? Ne. Socialdemokratai sako ne. Taigi 58. Kas už, kas prieš susilaiko priimta. 59. Už, prieš susilaiko priimta. 60 už, prieš susilaiko priimta. 61 už, prieš susilaiko priimta. 62 už, prieš susilaiko priimta. 62 tikriname elektroniškai. Balsuoti baigiame. Primta. 63 už, prieš susilaiko primta. 64 už, prieš susilaiko primta. 65 už, prieš susilaiko. 65 tikrinam elektroniškai. Balsuoti pradedam. Balsuoti baigiame. Priimta. Septintas kompromisas. Kas už, kas prieš, susilaiko. Priimta. 77 Auštrevičiaus pakeitimo. Kas už, kas prieš, susilaiko. Priimta. Aštuntas kompromisas. Už, prieš, susilaiko. Priimta. Devintas kompromisas. Už, prieš, susilaiko. Priimta. 93 pakeitimas. Kas už, kas prieš, susilaiko. Atmesta. 94 už, prieš, susilaiko. Atmestas. Dešimtas kompromisas už, prieš susilaiko priimtas. Šimtas šeštas pakeitimas ponas Nikolai už, prieš susilaiko. Tikrinkime elektroniškai. Šimtas šeštas pakeitimas balsuojame elektroniškai. Balsuoti baigiame. Priimta. 11 kompromisas už, prieš susilaikom priimtas. 129 už, prieš, susilaiko, atmesta. 13 kompromisas už, prie. Atsiprašau, 12 kompromisas. Kas už, kas prieš, susilaiko. Tikrinam elektroniškai. 12 kompromisas balsuokime elektroniškai. Balsuoti pradedam. Balsuoti baigiam. Priimta. Pereikim prie 13 kompromiso, kas už, kas prieš susilaiko priimta. 122 už, prieš susilaiko atmesta. 14 kompromisas už, prieš susilaiko. 14 kompromisą tikrinam elektroniškai. Balsuokime. Balsuoti baigiame. Primta. 166. Ponas Šauhauser. 15 kompromisas už, prieš, susilaikom. Tikrinam 15 elektroniškai protokolo dėliai. 15 kompromisas, balsuot pradedam, baigiam. 48 už, 2 prieš, sveikinam. Inta 15 už, prieš, susilaiko priimta. Inta 11 už, prieš, susilaikom priimta. 16 kompromisas už, prieš susilaiko priimta. 175 už, prieš susilaiko priimta. 17 kompromisas už, prieš susilaiko priimta. 180 už, prieš susilaiko priimta. Inta 12, kas už, prieš susilaiko priimta. Inta 14, už, prieš susilaiko priimta. 181 ašturavičius pakeitimas už, prieš susilaiko priimta priimta. 182 už, prieš susilaiko priimta. 57 už, prieš susilaiko priimta. 57 už, prieš susilaiko. Tikrinkim elektroniškai. Balsuoti baigiame. priimta nedidelė, <laughs> didelė dauguma. Perinam prie konstatuojamų dalių. Penktas pakeitimas už, prieš susilaiko priimta. Šeši už, prieš susilaiko priimta. Septinta už, prieš susilaiko priimta. O e, žodinis aštuntas pakeitimas. Už, prieš susilaiko priimta. Inta 3 už, prieš susilaiko priimta. Ž antras žodinis pakeitimas už, prieš susilaiko priimta. Inta 5 už, prieš susilaiko priimta. Inta 6 už, prieš susilaiko priimta. 10 už, prieš susilaiko priimta. 11 už, prieš susilaiko priimta. 12 už, prieš susilaiko priimta. 12 tikrinkime elektroniškai. Balsuoti pradedam. Mm. Balsuoti baigiam. <clears throat> Primta. 13 už, prieš, susilaikom. Tri, tikrinkime elektroniškai, balsuoti pradedam. Balsuoti baigiame. Priimta. Nurodomosios dalys. Pirma. Už, prieš, susilaikė. Tikrinkim elektroniškai. Balsuoti baigiam. Priimta. Antra už, prieš, susilaiko, atmesta. Trečia už, prieš, susilaikė, priimta. Ketvirta už, prieš, susilaikė, priimta. E, pradedam balsuoti dėl viso dokumento su pakeitimais. Balsuoti baigiame. Priimta 31. Už 5 prieš Dievę laimink pranešėją. Sveikinam. Ir pereinam prie prieš paskutinio balsavimo. 20. Klausimas preliminarus pranešimas dėl 21-27 daugiametės finansinės programos. Parlamento pozicija siekiant susitarimo Maritė Šakė nuomonės referentė. Ar ji yra? Ne, jos nėra tai tikriausiai nieko ir nepasakys, taigi tiesiai perinam prie balsavimo. Pirmasis kompromisas, kas už prieš susilaiko pritarta. Antrasis kompromisas, kas už prieš susilaiko pritarta. Tryliktasis pakeitimas dvi dalys, kas už pirmąją, kas prieš susilaiko. Pasitikrinkime elektroniniu būdu, pradėjome balsuoti. Trylikto pakeitimo pirmoji dalis. Balsuoti baigiame. Pritarta. Antroji 13 pakeitimo dalis, kas už prieš susilaiko atmesta. 14 pakeitimas, kas už prieš susilaiko pritarta. 15 kas už prieš susilaiko pritarta. Trečiasis kompromisas, kas už prieš susilaiko pritarta, kad tas kompromisas už prieš susilaiko pritarta, 26 pakeitimas, Hordisolė už prieš susilaiko. Pasitikrinkime dėl 36, pradedame balsuoti. Balsuoti baigime pritartą. 27 pono Kastaldo už prieš susilaiko, atmestas 28 už prieš susilaiko, pritarta 29 kas už prieš susilaiko, atmesta 30 kas už prieš susilaiko, atmesta 31 kas už prieš susilaiko, atmesta. Pasitikrinkime dėl 31, pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Atmesta. 32. Kas už prieš susilaiko. Pasitikrinkime dėl 32. It's closed. Balsuoti baigiame. Pritarta. 33. Hordi Solė kas už prieš susilaiko. Taip pat reikia pastikrinti dėl 303. Pradame balsuoti. Balsuoti baigiame. Pritarta. Elektroninis balsavimas dėl nuomonės projekto su visais pakeitimais. Pradedame balsuoti elektroniniu būdu. Balsuoti baigiame. Pritarta 305 balsavus už, 4 prieš ir 11 susilaikius. Mėly kolegos, mūsų laukia paskutinis balsavimas šiandieną. kurie pakeitimai iš tiesų reiškia žmogaus teisų pažeidinėjimus. 35. Kas už prieš susilaiko? Balsuoti pradame tikrinamis. Balsuoti baigime. 21 už 20 prieš. Nebloga pradžia tų nekėlamui 36, kas už prieš susilaiko pritarta. 38 už prieš susilaiko atmesta, 37 už prieš susilaiko pritarta, 309 už prieš susilaiko pritarta, 40 už prieš susilaiko pritarta, pirmasis kompromisas, kas už prieš susilaiko pritarta. 47 kas už prieš susilaiko. Koks rezultatas pritarta, pasitikrinkime dėl 47. Pradėme balsuoti. Balsuoti baigiame pritarti. 48. Kas už prieš susilaiko. 49 pritarta, 50 už prieš susilaiko. Pasitikrinkime dėl 50. Baigime balsavimą dėl 50 pakeitimo. Pritarta. Teisingai supratau, kad ponas Fleckensteinas nori pasitikrinti balsavimo rezultatus dėl 49 pakeitimo. Antrasis kompromisinis pakeitimas už prieš susilaiko pritarta. Ar taip? 59 pakeitimas už prieš susilaiko. Pasitikrinkime dėl 59. Balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Pritarta 60 už prieš susilaiko. Pritarta 61, kas už prieš susilaiko. Tikrinamas dėl 61. Pradedame balsuoti. Balsuoti baigime. Pritarta. Trečias kompromisas pakeitimas už prieš susilaiko pritarta. 67. Kas už prieš susilaiko. Pasitikriname dėl 67. Valero pakeitimo. Balsuoti baigiame. Pritarta. Ketvirtas kompromisas, kas už prieš susilaiko pritarta, 74 už prieš susilaiko pritarta, 75 už prieš susilaiko pritarta, 5 kompromisas už prieš susilaiko pritarta, 82 valiero pakeitimas už prieš susilaiko pasitikrinkime. Pradėme balsuoti dėl 82. Balsuoti baigiame. Atmesta. 83 kas už, prieš susilaiko pritarta. 84 kas už, prieš susilaiko pritarta. 85 kas už, prieš susilaiko pritarta. 86 kas už, prieš susilaiko atmesta. 87 kas už, prieš susilaiko atmesta. 86, kas už prieš susilaiko. Pastikrinkime dėl 86, pradedam balsuoti. Balsuoti baigiame. Atmestas 89, kas už prieš susilaiko pritarta. 90 liozim pakeitimas, kas už prieš susilaiko atmesti. 91. Kas už prieš susilaiko atmestas. 92. Kas už prieš susilaiko pritarta. Šeštas kompromisas. Kas už prieš susilaiko pritarta. 98 už prieš susilaiką pritą, 100 už prieš susilaiką atmestą. 100 101, kas už prieš susilaiko pritarta, 102, kas už prieš susilaiko pritarta, 103, už prieš susilaiko, tikrinamės dėl 103. Pritarta. 104 už prieš susilaiko pritarta, 105 už prieš susilaiko pritarta, 107 už prieš susilaiką atmestas, 106 už prieš susilaiko pritarta, 108 už prieš susilaiko. Pasitikrinkime dėl 108. Pradame balsuoti. Dėl šitas pakeitimas minuso ženklų pažymėtas. Balsuoti. Baigiame atmesti. 109 už prieš. Balsuoti baigiame. Atmesta. 110 už prieš susilaiko atmesta, 111 už prieš susilaiko. Pasitikrinkime dėl 111, balsuojame. Balsuoti baigime. pritarta 112, pritarta 113 už prieš susilaiko atmesta, 12 taip pat buvo atmestas, 114 kas už prieš susilaiko pritarta. 116 atkrinta, 116 už prieš susilaiko pritarta. 119 už prieš susilaiko atmesta, 120 už prieš susilaiko atmesta. 121, kas už prieš susilaiko atmesta, 62, kas už prieš susilaiko atmesta, 7 kompromisas už prieš susilaiko pritarta, 8 kompromisas už prieš susilaiko pritarta, 137 ar nelyts už prieš susilaiko pritarta, devintas kompromisas už prieš susilaiko pritarta, dešimtas kompromisas už prieš susilaiko pritarta, 149 pakeitimas už prieš susilaiko pritarta, 11 kompromisas už prieš susilaiko pritarta, 153 kas už prieš susilaiko. Pasitikrinkime 153, pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame pritarta 154 panordina už prieš susilaiko, pritarta konstatuojamosios dalis, šeštas pakeitimas už prieš susilaiko, pritarta septintasis už prieš susilaiko, atmesta devintasis už prieš susilaiko, atmesta aštuntasis už prieš susilaiko, atmesta dešimtasis už prieš susilaiko atmesta, 11 už prieš susilaiko pritarta. 12 kompromisas, kas už prieš susilaiko pritarta. Ar čia visi šitie pakeitimai dėl konstatuojamų dalių? Neįmanoma. 15. Kas už prieš susilaiko atmestas 16. Už prieš susilaiko pritarta, 17 už prieš susilaiko pritarta, 18 už prieš susilaiko. Pasitikrinkime dėl 18. Atmesta 19 už prieš susilaiko, pritarta 20 už prieš susilaiko, pastikrinkime dėl 20. Balsuoti baigiame. Atmesta 21-22 identiški, kas už prieš susilaiko pritarta. 20 atkrinta, 24 už prieš susilaiko pritarta, 25 už prieš susilaiko atmesta 26 už, prieš susilaiko pritarta 27, kas už, prieš susilaiko pritarta 28, kas už, prieš susilaiko atmesta 29, kas už, prieš susilaiko pritarta 30, kas už, tiksliau. Dėl 32 panio pakeitimo balsuojame. Kas už, kas prieš susilaiko Pritarta. 303 kas už, kas prieš susilaiko atmesta. 304 kas už, kas prieš susilaiko. Tikrinamas dėl 304 pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Atmesta. Dabar nurodomasios dalis, pirmasis pakeitimas už prieš susilaiką pritarta, antrasis pakeitimas. Ką ne? Dėl visų kartų nesvarbu. Antras už prieš susilaiką prata, trys už prieš susilaiką prata, keturis už prieš susilaiką prata, apie penktas už prieš susilaiką. Galutinis balsavimas dėl pranešimo su visais pakeitimais pradėm balsuoti. Eight colleagues missing, please aštuoni kolegos dar nebalsavo. Prašau, paskubėkite. Susilaikote. Dar penkių kolegų trūksta. Gerai, baigiame balsuoti. Pritarta 27 balsais už, 4 prieš 12 susilaikus. Siūlau skelbti minutės pertraukėlę ir e, po to E, tęsime svarstydami 22 darbo atvarkės klausimą. Vieno iš vicepirmininkų prašau perimti pirmininkavimą. colleagues, we have to continue. We have now point 22 darbuotojas klausimas AFET komiteto išvykos į Kazakstaną ir Uzbekistaną. Užsienio reikalų komitetas siuntė kolegas į Kazakstaną ir Uzbekistaną rugsėjo 17-20 dienomis siekiant sustiprinti politinį dialogą ir sustiprinti parlamentinius ryšius. Pre... Kristianas Preda buvo tos delegacijos vadovas, žodis jam. Daug plačiau. Ačiū. Pirmininkė, kaip minėjote. Ar... Kaip jūs sakėte, Užsienio reikalų komiteto delegacija lankėsi Kazakstane ir Uzbekistane dvi dienas e, pirmoje e, šalyje ir dvi dienas kitoje šalyje. Šio vizito uždavinys buvo pasikeisti nuomonėmis su mūsų kolegomis apie ES strategiją Centrinės Azijos valstybių atžvilgių. Įvyko įvairiausių susitikimų, kurie buvo labai naudingi. Pavyzdžiui, Kazakstane mus prieimė užsienio reikalų ministras ir su juo mes labai atvirai pasikalbėjome. Taip pat susitikome su tarptautinių ir užarės, išorės ryšių, gynybos ir saugumo komitetų nariais. Su šitą susitikimuose dalyvavo daug šių komitetų narių, pirmininkų ir kiti parlamentų nariai. Ir šių susitikimų metu, kaip ir susitikus su užsienio reikalų ir Senato konstitucinių reikalų pirmininkų buvo iškelta įvairiausių klausimų susijusių su ES ir Kazakstano bendarbiavimu. Ir taip pat buvo pateikta įvairiausių klausimų susijusių su žmogaus teisėmis. Kodėl aš kalbu apie tai? Reikėtų pasakyti, kad šitas dialogas prasidėjo, jisai buvo guvus, gyvybingas. Mes e, paaiškinome savo požiūrį e, tarp užsienio reikalų ir e, žmogaus teisų komitetų veiklos kažkaip uh, nebuvo išvelgta didelės, didelių sąlyčio taškų, tai atsitinka įvairiose pasaulio valstybėse, netgi kartais profesionalai, politikai nelabai supranta, koks ryšys tarp užsienio reikalų ir žmogaus teisų. Todėl reikėtų, tikėjau, šiek tiek įdėti ir pedagoginių pastangų, paaiškinti mūsų kolegoms tą ryšį. ir išryškinti mūsų požiūrį. Kadangi jie mūsų to paprašė, paprašė tą sąryšį paaiškinti. Mūsų patyrimas Almatoje ir Astanoje buvo skirtingas, kadangi Almatoje įvyko tam tikras incidentas. Vienas kolega išeidamas iš viešbučio lobby vestibiulio buvo sulaikytas. Atvyko policijos atstovai ir tai buvo tikrai labai nemalonus incidentas. Kazakstano ambasadorė Briuselėje Tiesiog buvo, jie buvo kreiptasi, buvo paprašyta pagalbos, paaiškinti, kas vyko. Ir mums buvo pasakyta, kad buvo apsirikta, niekas neatsitiko ir tada mes turėtume atsisakyti šito tolesnių susitikimų ir tiesiog mes pakeitėme savo maršrutą. Iš tikrųjų šitas incidentas buvo nemalonus. Iš tikrųjų mes abejojame, ar mes galime pradėti normalų draugišką dialogą su kolegomis Kazakstane, ar tiesiog tęsti tą dabartinį bendradarbiavimą. Iš tikrųjų tai yra rimtas iššūkis ir mūsų komitetas komitetas turėtų ir toliau galvoti, kaip dirbti šią kryptimį, kaip su tuo elgtis. Be to, Antonijo Panceri taip pat dalyvavo šioje delegacijoje. Gerai, kad jisai yra šioje salėje. Jis taip pat dalyvavo šioje kelionėje į Kazakstaną. Jisai yra atsakingas už žmogaus teisės. Ir jisai klausėsi, pasakojo ir taip pat jam buvo suteikta galimybė uh, susitikti su žmonėmis, kurie nedalyvavo mūsų susitikimų metu ir su nuteistaisiais už tai, kad jie gina laisvę. Taigi, iš tikrųjų, kad po to sulauksime ir konkrečių rezultatų ir kad tie žmonės bus paleisti į laisvę bet to generalinis prokuroras mm, išsakė savo nuomonę apie situaciją. Panašioje situacijoje yra daugybė žmonių, tačiau generalinis prokuroras pasakė, kad jisai pasiryšęs bendradarbiauti su mumis ir parodė tą bendradarbiavimo dvasę, kaip ir kiti parlamentarai ir aš manau, kad Panseri vizitas bus galimybė pratesti, pagilinti šitą dialogą ir siekti, kad tie žmonės, kad, e, kad būtų užtikrinama žodžio laisvė. Taip pat susitikome su e, universiteto, Mastanus mm, universiteto rektoriumi, profesoriumi Nazarbajevu. Be to, šio susitikime buvo ir amerikiečių ir todėl šiame universitete dirba ir amerikiečiai, panašiai kaip ir kitose universitetuose yra profesorių iš Singapūro, iš kitur. Ir tai reiškia, kad tai daro įtaką vietos universitetų veiklai. Antroji mūsų vizito dalis - Taškentas ir Samarkandas. Taškente mes susitikome su pilietinės visuomenės organizacijomis kurios e, priešingai kalbėjo apie tai, kad yra daug žmonių įkalintų ir kad juos visus reikia išleisti, paleisti į laisvę. Taigi išgirdome priešingų minčių ir mes taip pat pabandėme išsiaiškinti, kokia situacija turint omenyje tuos įkalintus asmenis. asmenis. Taškente mūsų e, partneriai parlamento atstovai, taip pat užsienio reikalų ministerijos atstovai parodė nusiteikimą ir toliau bendradarbiauti, tai atverti bendradarbiavimo uh, gairias su Uzbekistanu. Mes susitikome su parlamento stovams ir aptarnėjome įvairius svarbius klausimus, tokius, pavyzdžiui, kaip situacija Afganistane, Uzbekistano ryšius ir pagalba Afganistanui. Taip pat kalbėjome apie tai, kad Afganistano raida yra pakankamai uh, E, įdomi, turint omenyje vykstančias dėrybas. Taip pat turėjome progos aptarti įvairius klausimus. Kriminalité, euh, la diplomatie préventive. Euh, su jungtinių tautų atstovu ir aptarėme ir vestimas susijęs su narkotikų platinimu Taip pat e, turėjome progos pasikeisti nuomonėmis su Uzbekijos atstovais apie Centrinę Aziją apskritai. buvo išryškintas visiškai naujas požiūris, kuris labai svarbus Europai. Samarkande susitikome su regiono administracijos atstovais, regiono vicegubernatoriumi ir ten taip pat susipažinome su dviem projektais, įgyvenimais projektais, kurie iš esmės jau yra įdėkti Vienas projektas yra skirtas moterų apsaugai, moterų apsaugai nuo smurto būtyje. Ir taip pat uh, e, susipažinimas su projektu Solid Waste Management, su tvarių atliekų tvarkymo projektu. Taigi Kazakstanas ir Uzbekistanas yra dvi šalys, kurios parodė susidomėjimą bendradarbiauti su mumis užsienio politikos srityje, sprendžiant Afganistano, Sirijos klausimą, taip pat e, mažino kinimo ginklo neplatinimo klausimų. Tai yra dvi, š... dvi šalys, parlamentarai, išreiškė pageidavimą tęsti bendradarbiavimą su mumis parlamentarais. Ir taip pat išreiškė pageidavimą susitikti su ne tik su užsienio reikalų komiteto atstovais, bet ir su kitais komitetais. Iš tikrųjų, mūsų delegacija į Kazakstaną buvo naudinga ne tik tai šioms šalims, bet apskritai naudingas šitas vizitas buvo žvelgiant į Centrinę Aziją apskritai. Kai esi vietoje, iš karto supranti, kad žmogaus teisės ten yra labai aktualus klausimas. Ir dažnai delegacijos negali atstovauti žmogaus teisų interesų, kadangi, pavyzdžiui, mūsų komitetas yra užsienio komitetas ir tiesiog labai sunku reikšti nuomonę žmogaus teisų klausimų. Ačiū už tą ilgą jūsų pasisakymą. Aš žinau, kad Ane Gomeš taip pat dalyvavo šiuose misijose. Žodis jai. Aš pritariu Kristijanui Prėda, tai ką jis pasakė. Tiesiog aš norėčiau pridėti savo asmeninį požiūrį. Ir iš tikrųjų reikėtų skirti dvi skirtingas puses. Kazakstanas pirmiausia. Iš tikrųjų e, senyvo kirpimo ir Mums ir privačiai netiesiogiai buvo pasakyta, kad ten yra didžiulių problemų, kadangi susidurime su diktatūra. Jūs atvykstate į Nazarbayevo ar oro uostą, universitetas yra Nazarbayevo, viskas yra Nazarbayevo. Aš taip pat prisimenu panašią situaciją Sirijoje, kai Asadas buvo visko tėvas. Kita vertus, susitiksite su įdomiais žmonėmis, kvalifikuotais, įdomėjusiais žmonėmis. Ir jie stengiasi atviriau pažvelgti į situaciją. Tas jau Kristianas jau kalbėjo, kad universitetas, kuriame galima susitikti su dešimt profesorių užsieniečių, jie nieko nepasakys blogo, kadangi tai yra universitetas jų darbdavys. Ir žinoma, jie yra mokami, mokami už tai, kad jie parodytų gerą universiteto veidą. Ir vienas studentas, ku gero pats geriausias, buvo atsiųstas su mumis susitikti. Taigi, ko galima tikėti iš universiteto, jeigu tu atvyksti į kitą, taip sakant, normalią šalį. Taigi, teko kalbėti su įvairiais žmonėmis. Nazarbayevas yra senas, 67 metų amžiaus. Neaišku, kas bus jo uh, e, pasiekėjas. Labai sudėtinga bus situacija vėliau, kadangi yra sudėtinga padėtis, etinė padėtis ir turint omenyje Kazakstanus ir rusų kilmės piliečius. Taip pat susidūriau su kontrastu Almatoje, kadangi ten Almatoje mes pasijutome tikrame mieste. Astana tai yra kažkokia fikcija. Tai yra administracinis miestas, pilnas e, miestų, past, pilnas pastatų, įspūdingas miestas, tačiau nebūtinai labai toksai malonus akiai. Žinome, matėme, kad jie norėjo kuo geriau prisistatyti, tai darė ypač užsienio reikalų ministras. Tačiau, kai nuvažiavome į Almatą, mes supratome, kad patekome į tikrą normalų miestą. Ir viskas tapo daug, sudėti, daug sudėtingiau, kadangi įvyko šitas incidentas, apie kurį kalbėjo Kristijanas. Ir tai paveikė mūsų kelionę. Mes kelime klausimus dėl žmogaus teisių. Ir aš pritariu Kristijanui, kad nepriimtina kad delegacija negalėjo klausti, kelti klausimų dėl žmogaus teisų ir mes klausime konkrečių dalykų susijusių su konkrečiais asmenimis. Tačiau mums pasirodė, kad šioje šalyje nėra jokios žodžio laisvės ir tie žmonės, kurie norėjo su mumis susitikti, jie negalėtų padaryti, kadangi jiems būdavo užkirstas kelias. Antonijo iš tikrųjų vizitas yra labai svarbus ir jis turi pasinaudoti progą kad ambasadorius pažadėjo, kad jisai turės progą susitikti su tais minėtais žmonėmis. Tiesiog baigdama norėčiau pasakyti, Ana, labai trūksta mums laiko, kiek dar kalbėsite? Jeigu aš vykstu į kokią nors šalį, manęs prašo nuomonės, informacijos, tai leiskite man, duokite man laiko. Jeigu nenorite, nekalbėsiu. Aš labai labai atsargiai noriu priminti Jums, kad e, reikia baigti. Uzbekistane lankiausi prieš keliarius metus, 12 metais ir žinoma pamačiau skirtumą, kadangi didesnis politinis atvirumas yra matomas. Ir tos problemos, kurias mes kėlėme anksčiau, pavyzdžiui, e, vaikų darbo problema, ji buvo sprendžiama. Todėl mes pastebėjome pilietinės visuomenės atvirumą ir pilietinė visuomenė mus informavo, kad dar yra žmonių, kurie yra įkalinti, kurie yra, taip sakant, dėl ir priežasčių pamiršti. Tačiau vis dėlto pilietinė visuomenė turi galimybę su mumis susitikti ir kalbėti visiškai priešingai negu Kazakstane. Taigi reikėtų prasmingų santykių su Kazakstanu, energetikos rytyje ir taip toliau. Tai yra labai svarbi strateginių požiūrių šalis, tačiau mes negalime vengti žmogaus teisų klausimo. Jeigu mes norime tvirtesnių santykių, tai žmogaus teisės, atskirų žmonių teisės turi būti nuolat keliamas klausimas ir tiesiog, kad mums nebūtų pučiami muilo pažadų burbulai ir pasakyti, kad tie aktyvistai yra Soroso fondo apmokėti žmonės. Ačiū Anai Gomeš. Schaffhauser prašo žodžio. Ne, išėjo žodžio, išėjo kol kas, ko gero jis nebekalbės. Panas Buchneris. Reise oder zu welchem Punkt? Zur Reise. Ja, gerne. Mhm. Gut, äh, ich wollte nur. Norėjau papildyti trumpai ponios Gomeš. Paskutinės mintis. Aš palaikau kontaktus su Uzbekistano žmonėmis, iš išorės vertinant atrodo, kad šalis šiek tiek atviresnė tapo, iš vidaus tuo tarpu nedaug kas pasikeitė. Buvo atsisakyta vaikų darbo spaudžiant Europos Sąjungai, nes pagrasinome, jog nepasirašysime prekybos sustarimo, nepirksime medvilnės, jeigu bus naudojamas vaikų darbas, tuo tarpu, kas vyksta dabar. E, dabar vaikų darbą priverstinai turi dirbti suaugusiu už tą patį užmokestį, kurį anksčiau vaikai gaudavo. Politinių, politinių kalinių šalyje taip pat yra. Tikrai neturėtume leisti sklaidinami, ypač ambasados darbuotojų, nes jie pristato melagingą informaciją. Ar yra kitų norinčių kalbėti? Ačiū ponui Buchneriui. Nematau norinčių kalbėti, perėmė prie 23 darbo tvarkės klausimų. Siliekame jau pusvalandžių nuo tvarkaraščio. Galbūt galėsime prisivyti šiek tiek. Tai yra metinė ataskaita dėl bendros išorės ir saugumo politikos įgyvendinimo, kadangi esu pranešėjas. E, tai trumpai noriu pristatyti. Prieš kelias savaitės pranešimo projektas jums buvo išsiuntinėtas. Tikiuosi, kad turėjote pakankamai laiko išsameu su juo susipažinti e, labiau nei ankstesniuose metiniuose pranešimuose. Aš daugiausiai dėmesio sutelkiau čia ties strateginiais apmąstymais ir mm, strateginiais tikslais, kurie yra svarbus e, bendrai ES išorės politikai. Įtraukiau į pranešimą nuostatas apie tai, kad e, Europa susiduria su vis didesniais tarptautiniais e, iššūkiais E, kuriuos atremti galime tik tai laikydamėsi iš vieno ES ir valstybės narės. Esu įsitikinęs, kad ES gali klestėti kaip nepriklausoma e, tame susiskaldžiusiame mm, daugiapoliame pasaulyje, jeigu sugebės e, laikytis <clears throat> savo pozicijos Todėl dabar e, turime, atsižvelgiant į dabartinę politinę situaciją pasaulyje, ieškoti naujų koalicijos e, partnerių e, su tomis šalimis, kurios pasako už daugia šališkumo principo išlaikymą bei sąžininką laisvą priekybą. Taip pat ES privalo siekti rimtai pasirūpinti savo saugumu, negalime nebūti priklausomi e, nuo kitų šioje srityje. Taip pat e, miniu ir e, Pesko, kuri yra labai svarbi, siekiant stiprinti mūsų pozicijas pasaulyje. Dar vienas aspektas mano manimų yra labai svarbus strateginių požiūrių mūsų bendrai e, saugumo ir e, užsienio politikai, todėl prašau jūsų kolegos savo pakeitimuose būtent sustelkti ties strateginiais aspektais ir nekalbėti apie atskiras šalis arba atskirus pasaulio regionus. Kodėl aš to prašau? Todėl, kad <clears throat> rengiame atskirus prašymus dėl atskirų šalių savo komitete, dėl kur balsavome šiandien po pietų Taip pat e, kiekvienais metais mes e, svarstome ir priimame pranešimus dėl jungtinių e, tautų, kurie su viso pagarba kiekvienais metais tampa pranešimais apie atskirus konfliktus, todėl turėtume vengti panašių nuostatų, rengdami ir bendro saugumo ir išorės politikos pranešimus taip pat e, e, siekdami išvengti dubliavimuose su metiniais saugumo ir gynybos politikos pranešimais. E, čia taip pat reikėtų vengti nuorodų į padėtį skiriuose šalise, nekantraukiu galimybės su kolegomis bendradarbiauti, rengiant šį strateginį pranešimą, kaip ir praėjusiais metais aš palankiai vertinu Nu, pasiektą pažangą teikiant pakeitimus ir tikiuosi, kad apsiribosime strateginiais aspektais ir nekantri laukiu kolegų nuomonės ir nuomonių dėl šio pranešimo. Nuostatų dabar mano sąraše įrašyti busimo kalbėtojų, pono Fleckensteino, ponios Valero, Pono Štrevičiaus ir, ir ponios Gomes pavadės. Pradėsime nuo Knuto Fleckensteino. Prašau, ponė pirmininkė, kalbėsiu trumpai. Pirmiausiai, manau, kad jūsų pranešimo projektas yra parengtas labai tolygiai. Dokumento tekste yra apsiribojama ES bendra išorės politika, nekalbant ir neminint atskirų šalių, galiu jūs nuraminti, bent jau socialdemokratai tikrai neketina teikti į atskiras šalis orientuotų pakeitimų, nes aš pritariu jūs pozicijai dėl to bendresnio požiūrio. Noriu atkreipti dėmesį į vieną aspektą. Jūs žinoma mano nuomonė, nepakankamą dėmesį atkreipėte į ES e, stipresias pusės, e, mūsų tą švelnę gali e, užsienio, užsienio politikoje ir jos pagrindus, nes ta mūsų švelnioji gale vis tik tai yra pasitvirtinusi ir sėkminga. Sėkmingai taikoma iki šiol ir jos pagrindas yra dialogas su kaimynais trečiosiamis šalimis, todėl aš manau, kad to dialogo svarbo reikėtų įtraukti taip pat ir į vyriausios įgaliotinės vykdymo politiką, todėl mes ir teiksime e, keletą pakeitimų šią linkmę, nekalbėdami apie atskiras šalis. Taip pat aš norėčiau sustiprinti civilinių misijų indėlį pagristai. Kalbate apie tai, kad saugumo ir gynybos komitete mes turėtume daugiau kalbėti apie karinius aspektus, čia labiau apie civilinius. Aš manau, kad savo pranešimu jūs siunčiate primtiną žinę. Ir e, manau, kad šis pranešimas tikrai bus naudingas mūsų bendrai užsienio ir saugumo politikai. Nekantrai laukiu tolimesnio bendradarbiavimo. Ačiū Knutui Fleckensteinui. EKR frakcijos atstovai kalbėti nenori ar Aldės atstovų yra. Dar noriu kažką pasakyti. Tik norėjau atsiprašyti už tai, kad <clears throat> dabar turėsiu jau išvykti iš posėdžio. Dėja, balsamai užtruko per ilgai. Ačiū, geros kelionės žodis ponai Auštrevičiui. Aš kalbėsiu Hanso Van Balino vardu, kuris yra mūsų frakcijos šešienės pranešėjas ir apgalėstauja dėl to, kad negali dalyvauti šioje diskusijoje. Panas Vambalinas norėtų padėkoti pranešėjui ir palankiai įvertinti šį pranešimo projektą, kuris taip pat teigiamai vertimas visoje ALDE frakcijoje. Labai svarbu, kad Europos parlamentas prisidėtų prie veiksmingos užsienio ir saugumo politikos, kad galėtume atremti daugelį iššūkių, su kuriais šiuo metu susidurėme. Tai yra labai svarbu, kalbant apie E, rytinę ES sieną, e, kur susidurime, kur susidurime su Rusijos keliamais iššūkiais ir turime labai griežtai juos reaguoti. Todėl e, pas Vambalinas teiks kelis pakeitimus šią temą, kuriuose bus kalbama apie specifinius geografinės vietovės ir bus minima taip pat padėtis Indijos ramio vandenino regione. Ponas Vambalinas norėtų padėkoti visiems už bendradarbiavimą. Jis nusiteikęs optimistiškai ir tikisi, kad sugebėsime sustarti ir patvirtinti puikų prašymo tekstą, kur, dėl kurio galėsime pato balsuoti, kuris bus teikiamas. Tarim posėdžiu, ačiū Petriu Užtrevičiui už pasisakymą, ponė Valero Žalių frakcijos vardu, dabar kalbės. Ačiū pirmininkė. Aš E, pavaduoju kolegą Tamas, kuris yra atsakingas už e, šią sritį teminę, tai kalbės trumpai, manau, kad yra labai svarbu <clears throat> siekiant e, tarptautinėje arenoje būti rimta veikėja, vykdyti tokią bendrąją užsienio politiką, kuri būtų taptų neatsiejama nuo atitinkamų išteklių ir atspindėtų valstybių narių piliečių politinę valią. Reikia nepamiršti, kad ES yra įsipareigojusi vadovautis žmogaus teisės, tarptautinės teisės principais ir siekti juos stiprinti, tačiau labai dažnai pasigendame to suderinimo mūsų politinių siekių ir konkrečių veiksmų. Kelia nerima dabartinė situacija, kuomet, nes kuomet šiandien kalbame su ES gyventojais, daugelis iš jų ir taip pat trečių šalių atstovai ES nelaiko patikimą partnerę kovojant už žmogaus teisės ir teisės viršenybę. Todėl čia reikėtų geriau derinti veiksmus tarp atskirų politikos sričių. Viena vertus e, vykdame tam tikrą karinę politiką, e, siekime apginti demokratijos žmogaus teisės, tačiau kartu vykdome ir ginklų eksportą į tam tikras šalis. O, būtent prekyba ginklus arba ginklų eksportas iš tiesų prieštarauja mūsų siekiams kitose srityse. Vienas iš anksčiau kalbėjusių kolegų minėjo, kad būtina civilinės misijas stiprinti, nes atitinkamos nuostatos įtrauktos ir į e, saugumo ir gynybos politikos sutartis. Pagrindinė šios politikos misija yra stabilizuoti situaciją krizių, konfliktų regionuose, buvusiuose konfliktų regionuose. Žinoma, reikia spręsti migracijos klausimus. Kolega Tamas teiks e, kelis pasiūlymus, pakeitimų pasiūlymus, jų dabar išsameu neminėsiu, tačiau juose bus daugiausiai kalbama apie tai, kad turime vykdyti patikimą politiką, taip pat ir uh, civilinio, ne tik karinio gyvenimo srityse. Ačiū poniai Valero, pono Mezuričius vardu jį perskaitė, atitinkamą. Tai pranešimą dabar Guengel frakcijos vardu Sabinė Liuozink. Ačiū už šį pranešimą. Jūs tikrai suformulavote įdomių samprotavimų ir e, nurodyti įvairiausių įžvalgų, iš tikrųjų daug gyventojai gyvena nationalistisch gezeigt. Und ja, einige BRICS-Staaten, allen voran China, sind weiterhin wirtschaftlich. Kintančios e, ekonomikos valstybėse gyventojai gyvena skirtingai, pavyzdžiui, BRICS valstybės, e, valstybių situacija, gyventojų situacija yra kitokia. Daug labai įdomių, svarbių klausimų šiandien aptarėme mūsų klausimų metu bandėme pamastyti apie strategijas, kurios būtų tvarios ir padėti išspręsti besitečiasias problemas. Kita vertus, mes turime apsispręsti, kokio masto globalus veikėjas, subjektas ES turėtų būti ateityje. Mes GUE manome, kad strategijose reikėtų perkelti svorį nuo konfliktų prevencijos link labiau karinių operacijų, karinių veiksmų. Mes manome, kad tai perkelus taip ir įsitvirtins, todėl kitų galimybių ir nebeliks. Todėl mes norėtume pateikti pakeitimo siūlymų šiomis temomis ir taip pat parengti, siūlinti parengti mažumų situacijos ataskaitą. Labai svarbu, kad būtų suderinami interesai, kad būtų plėtojami sąžiningi ekonominiai ryšiai ir kad ES vykdoma politika leistų sukurti daugiau galimybių ir strategijų. Demokratiškas problemas, wir haben su PESCO mums kyla demokratijos deficito problemų. Kadangi sprendimai bendru sutarimu tampa sprendimais didžiąją balsų daugumą ir kad taip bandoma nulemti užsienio reikalų politiką ir suvaržyti įtakos galimybės. Iš tikrųjų, ar Toks posūkis Europoje bus naudingas demokratijai ir taikai stiprinti ir taip pat pažangą užtikrinti. Ačiū, ponė Liuzink. Ir CSDP ataskaitojas galite pareikšti savo kritiką, nebūtinai mano e, pranešimo adresu. Ana Gomeš. Aš taip pat noriu padėkoti už šitą ataskaitą, jinai labai įdomi, lengva skaityti ją ir ji labai svarbi. Aš peržvelgiau ją. Mano pakeitimus gaus artimiausių metų jūs, gausite šešėliniai pranešėjai. Manau, kad reikėtų siekti platesnių tikslų Kitas pranešimas buvo parengtas apie already... Eh, saugumo ir gynybos politiką. Reikėtų, ko gero, turėti omenyje, kad ir valstybės narės supranta, kad mes e, kalbame apie gynybos sąjungą. Ta reikia turėti omenyje, kai kalbame apie saugumo ir gynybos politiką. Kitas dalykas, reikia paaiškinti, ką reiškia ES suverenumas ir kai kalbame apie bendrą saugumo gynybos politiką. Iš tikrųjų, savo pakeitimuose aš suformuosiu ir kiek kitokią koncepciją. Mano manimo, reikia užtikrinti ES strateginę autonomiją Mes turime nuspręsti, apsispręsti, kokie mūsų interesai, ką veikti ir kaip veikti globaliame kontekste, kokias priemonės reikėtų taikyti ir patys turėtume numatyti išteklių toms finansavimo priemonėms. Kai kalbame apie išteklius, aš pritariu kolegoms. Tačiau išvelgiu pavojų tame sąryšyje tarp išteklių ir migracijos. Iš tikrųjų, migracijos, ko gero, problemų neišspręsime, jeigu tik numesime tam tikrą lėšų kiekį. Iš tikrųjų, mes turime įgyveninti tokią politiką, kuri apimtų ne tik tai vystimasi, bet ir prekybą, žemės ūkį. Ir kad šita politika padėtų apskritai vystytis visuomonėms, kuriuose yra uh, vyriausybė, kur yra valdysena, kur yra e, galimybių visu, visuomeniai tikrinti vyriausybės veiksmus. Taigi, jeigu mes numatysime lėšų vystimuisi ir konkrečiai pasakysime, kam skirtos tos lėšos, tai ko gero nepasieksime tikslo. Todėl užsienio reikalų politikos vyriausiai įgaliotinė turi suprasti šitą skirtumą. Supratau, kad vyriausiai įgaliotinė dirba keliuose frontuose, tačiau šitą matmenį tikrai reikia sustiprinti. Norėčiau minėti konkrečių sričių, kokių dalykų, tačiau vis dėlto yra tokių dalykų, kurių mes negalime nepaminėti įvairiose srityse, kur reikalinga bendra užsienio politika, kur iš tikrųjų mes galėjome bendrai daug ko nuveikti, bet nepadarėme. Tai pavyzdžiui būtų Sirija ir Libija. Tiesiog mes apsiribojame minimaliais dalykais, teikiamą pagalbą ir nieko daugiau nepadarome nepadarome, kadangi tiesiog tarp valstybių narių buvo lenktyniaujama, prieštaraujama tam, kas e, numatyta bendroje ES saugumo ir gynybos politikoje. Like Mr... Bendroje užsienio politikoje. So. Strategic Policy Planning Division of the European External Action Service. Išorės veiksmų tarnybos atstovas strateginio planavimo departame. Um, uh, very... Ačiū pirmininkė. Aš labai skatin, uh, aš labai džiaugiuosi jūsų parengtų pranešimų. Einama teisinga linkme, žvelgiant plačiai iš tiesų e, demokratijai, daugia šališkumui kyla pavojus, e, tačiau antra vertas, e, kai kuriuose sritise padaryta pažanga jungum, jungumo srityje, migracijos srityje, siekiant tikslų, taigi matom, kad kai norim, galim padaryti pažangą tačiau m, mm, išorės lūkesčiai ES didėja. O kogi nori pati ES, kokios jos vertybės? Turime veikti drauge. Šiandien buvo, kalbė, buvo kalbėta apie strateginę autonomiją, buvo kalbama apie Europos lyderių viešą diskursą ir suprantame, kad turim atkreipti dėmesį į savo pažeidžiamas rytis, turim susitelkti į savo interesus, turime laikytis savo vertybių, e, turime įsipareigoti su, dirbti su partneriais ir dirbti tai, europietiškai. O reikia nepamiršti uh, gynybos, bet ir uh, tų švelniųjų jėgų. Tai ir gynyba, ir tas švelnasias jėgas reikėtų stiprinti. Uh, sąjungos saugumas yra labai svarbus, mes turime uh, ginti saugumą, užtikrinti, uh, e, daugia šališkumą turime ginti, turim ginti vertybės ir interesus. Ir reikia geriau strategiškai naudotis uh, E, padidintų biudžetu. Reikia išsikelti strateginius tikslus ir tikėtis, kad tas sprendimas didinti biudžetą bus priimtas. E, bendradarbiavimas su AFETu vyksta puikiai. Jeigu reikėtų atsakyti kokius klausimus ar pateikti kokios informacijos, mes su jumis mielai uh, bendradarbiautume. Ačiū. Buvo įdomu išgirsti, kad Europos išorės veiksmų tarnyba sakė, kad reikia uh, daugiau dėmesio skirti toms sunkiosioms jėgoms ir švelniosioms jėgoms. Taigi dėkoju kolegos už jūsų pasisakymus, nes su nekantrumu laukiu jūsų pakeitimų. E, tikiuosi, kad su šešėliniais pavyks e, pasiekti kompromisu. Kompromisu galite, e, pakeitimus galite teikti iki spalio 11 dienos, dėl dokumento balsuosime lapkričio 21 dieną ir gruodžio mėnesį plenarinėje sesijoje. Dabar žodį perduodu vicepirmininkiai poniai Šuicai. aptarsime 24 ir 25 klausimus. Nepamirškite, kad išplėstinio biuro posėdis bus be 15.6. Tai būtų labai gerai, kad šitą posėdžio dalį baigtumėte laiku. Taigi tęskime. Kaip sakė pirmininkas, dabar aptarsime 24 ir 25 punktus. ES ir Maroko karalystės susitarimas pasikeičiant laiškais dėl Europos ir Viduržėmio jūros regiono šalių susitarimo, steigiančio Europos bendryjų bei jų valstybių narių ir Maroko karalystės asociacija, pirmo ir ketvirto protokolo pakeitimai. Dėl pirmo ir ketvirto protokolo pakeitimo. Taigi pranešėjas nuomonę parengęs pranešėjas ponas Vistisenas abu Abu pranešimus parengė ponas Vistisenas. Taigi, daugiau nedelsdama suteikiu uh, žodį jums. Ačiū pirmininkė. Pereinam prie nuomonės, kurią uh, pateikinsime per dėl teisingumo teismo sprendimo, dėl e, ES ir Maroko, įskaitant vakarų Sahara, prekybos susitarimo, kad tas susitarimas įsigaliotų. AFET e, paprašė parengti tą nuomonę, tačiau dėl e, E, laiko ribojimų, kaip supratau, iš Inte komiteto tas nebuvo padaryta. Taigi, ką mes darome, mes rengame nuomonę dėl uh, Intos komiteto nuomonės dėl uh, apsikeitimo laiškais tarp ES ir Maroko karalystės dėl teismo sprendimo. Uh, ekonominis e, vertinimas e, vakarų Saharos naudos ir taip pat konsultacijos su vietiniais e, gyventojais. Mano nuomonė arba mano nuomonė, mūsų nuomonė turėtų kaip tik ir susitelkti į tuos du klausimus ir, ir, ir paminiu, kad uh, jungtinės tautos e, turi padėti užtikrinti teisingą ilgalaikį e, bendradarbiavimą, remti vakarų Saharą ir komisija a, e, turi užtikrinti teismo sprendimų įgyvendinti. Žinau, įgyvendinimą. Žinau, kad tai kontroversiškas klausimas, tačiau mūsų darbas iš esmės yra įvertinti šios du e, teismo sprendimus ir įtraukti į mūsų e, nuomonę. Buvo paprašyta e, dar kartą pasikeisti nuomonę su jungtinių tautų atstovus, pakalbėti apie platesnius vakarų Saharos politikos aspektus, tačiau E, ši ataskaita yra gana techninio pobūdžio, čia mes kalbam ne apie politinę e, situaciją, ne apie politinės nuomonę, o apie vakarų Saharos statusą. Taigi e, tikiuosi gero bendradarbiavimo su šešėliniais E, pranešėjais ir taip pat dėkoju savo sekretoriatui ir AFET komitetui ir laukiu jūsų kolegos pastabų. Ačiū ponui Vistisenui. Kaip sakėt, svarbu, kad AFETas parengtų nuomonę, rezoliuciją. Du, keli Kolegos paprašė žodžio. Visų pirma, ponas EPP vardu, ponas Preda. Ah, cette question importante qui touche aux relations. Norėčiau pabrėžti Maroko kaip mūsų privilegijuoto partnerio svarbą, ne tik kalbant apie dvi šalius tarpusio santykius, tačiau taip pat ir apie santykius su kitomis regiono valstybėmis. Neseniai komisijos narys Han man patvirtino e, po savo apsilankimo rabate rugsėjo mėnesį apie būtinybę atnaujinti šią partnerystę su Maroku. Maroko užsienio reikalų ministras Pons Burita taip pat e, e, jau pasiuntė tinkamą signalą, kad Marokas yra pasirengęs atversti naują tarpusavio santykių puslapį po keliarių šiek tiek sudėtingesnių tarpusio santykių metų. Noriu priminti, kad pons Burita lankėsi mūsų komitete, todėl pranešimas užsienio reikalų komitete yra rengiamas pačiu tinkamiausiu metu. Jame kalbama Taip pat ir apie opius klausimus, apie pietinės provincijas, dėl kurių kildavo nemažai problemų anksčiau. Taigi turime pabrėžti, kad INTA komitete rengiamas pranešimas tikrai nepadės gautinai išspręsti problemos, o mes turėtume siekti tą padaryti, nes yra labai svarbu tas problemas spręsti. Ieškant problemos sprendimo, o e, ne atvirkščiai pradėti naujas poleminės diskusijas, pasinaudojant sprendimo nebuvimu. Kolega Vystis jam parengė tinkamą nuomonės projektą. Manau, kad jis tą padarė pakankamai gerai, atsižvelgdamas į anksčiau vykusias diskusijas mūsų komitete šią temą. Šiandien parengtas dokumento tekstas yra geras atspirties taškas. Jame aiškiai kalbama, kad dėl pietinių provincijų es pozicija nepasikeitė ir mes toliau remiame jungtinės tautėse pradėtus procesus. Būtų tikrai gerai, jeigu pietinių provincijų, pietinės provincijos būtų įtrauktos į būsimą sutartį ir e, jų gyventojai dėl to patirtų daugiau apčiopiamos ekonominės naudos. E, E, jeigu nebus pritarta tokiam pasiūlymui, kyla grėsmė ne tik tarpusavio santykiams su svarbiu partneriu, tačiau taip pat e, e, ir kils grėsmė gaminiams iš pietinių provincijų būti eksportuojamiems per Maroko teritoriją. Iš tiesų situacija yra pakankamai absurdiška ir mes tą aiškiai matome nes dabartinė situacija nenaudinga niekam. Todėl tikrai būtų logiškiau e, pasirinkti tinkamą teisinį pagrindą, nes dabartinė situacija neleidžia vykti deramai prekybai ir stabdo socialinę pažangą. Taip pat reikia spręsti su atsekamumu susijus klausimus, apie tai kalbama INTA komiteto pranešime, apie tai dar reikia diskutuoti su mūsų partneriais iš Maroko, tam, kad e, atitinkami gaminiai šitų Saharos būtų tinkamai žymimi. Taigi tikiuosi, kad bendrabiavimas su ponu Vistisenu kitais šešiais pranešėjais vyks sklandžiai ir aš. Tikiuosi, kad mes e, šiame pranešime apsiribosime esmės dalykais, o neišsiplėsime į, e, į situaciją visame regione. Taigi pasiraitokime rankovės ir imkime darbo. Ačiū. Ponai Predai, Inas Inta komiteto pranešėjas nėra, nes yra įvykusi komandiruotė Tunise. Taigi, ponė Valero, dabar gali kalbėti žalių vardų arba abu. Jūs, tai Klausas Bukneris, pirmasis. Aš vokiškai kalbėsiu. Manau. Manau, čia reikėtų skirtingi, skirti štai kokius dalykus. Netiesa tai, kad čia kalbame apie Maroko pietų provincijas. Tai yra okupuota teritorija, jungtinės tautos tai konstatavo. Ir aš esu pasipiktinęs, kad Europos komisija teigi, neva ieškosinti kelių išvengti Europos Teisingumo teismo sprendimo vykdymo. Vakarų Saharos pietinės regionos gyventojai buvo tiesiog išsiusti, pakeista jų gyvenamoji vieta ir nevyriausybinės organizacijos nebuvo išklausytos ir tuo buvo pažeistas teisingumo teismo sprendimas, bet to aktyvistai yra įkalinti, yra e, kankinami tai, kas mano manimu šiais laikais sunkiai įsivaizduojama. Inta komitetas lankėsi regione anapus vakarų Saharos ir šią delegaciją tiesiog sulaikė policininkai, kad negalėtų šita grupė tarpusavį kalbėti. Policija buvo nuolat šalia, grasino ir ambasadorius. Gefasst. Äh, hier werden Menschenrechte massiv verletzt. Ich ambasadoris bandė sušvelninti situaciją, bet jam tai nelabai pavyko. Taigi aš piktinuosi, kad ES save pristatanti kaip vertybų bendryje tiesiog jungtinių tautų rezoliucijas ir žmogaus teisės pati pamina kojomis. Dankėmės uh, Herbuchner. Uh, Ponui Herbuchner, ačiū. Ar dar kas norėtų kalbėti politinių frakcijų vardu? Delegacijų vardu, ar ne? Pone Ajela. Ačiū. Norėjau padėkoti ponui Vistesionui už nuomonės projektą. Manau, kad tekstas subalansuotas. Jis apžvelgia įvairius veiksmus, kurie yra atliekami, kuriuos vykdo komisija gavusi Europos Teisingumo teismo įgaliojimus. Žinau, kad yra nesutarimų ir prieštaravimų, tačiau ne Europos Sąjunga juk gali išspręsti vakarų Saharos klausimą. Vis dėlto mes turime užtikrinti, kad nesukeltume daugiau bėdų pietinių regionų piliečiams ir taip pat Maroko vyriausybei. E, šalis kaip ES partnerė koja kojon veikia kovodama su terorizmu, bando išspręsti migracijos klausimą, e, nustato Marokė į Maroką atvykstančių šalių e, žmonių tapatybę Komisijos darbas, nesvarbu ar mums tai patinka ar nelabai, yra atliekamas pagal komisijai suteiktus įgaliojimus. Ir e, taip pat kalbama apie referendumą ir kit, kitus veiksmus, bet e, už tai atsakingos jungtinės tautos. Žinau, kad e, buvo sukviestos visos suinteresuotusios šalis sprendžiant šį klausimą. E, mūsų komitetas apžvelgia visą bendrą situaciją, nekalba apie kažkokią vieno sektoriaus problemą. Ir manau, kad e, ponas Vistisenas turėtų laikyti savo pasiūlymo balsuoti už. Ačiū poniai. E, kolegiai dabar e, e, ponia Valero, kal, kalbėsiu švediškai. Ačiū, ponė Valero. Aš tikiuosi, kad pritarsime šiam susitarimui. dažnai e, kalbame apie tas pietų provincijos Marokė. Tai nėra autonominės teritorijos, tai yra okupuotas teritorijos, nes du trečdalis vakarų Saharos teritorijos Marokas yra okupavęs, siekė pakeisti ir pasiekė, pakeitė ir siekė pakeisti ir pakeitė gyventojų struktūrą, buvo įkurdinti naują kuriai iš Maroko tose teritorijose, dalis gyventojų buvo apgyvendinti e, stovyklose. Ir iš tiesų aš nesutinku, kad dabar teikiamas pasiūlymas atitinka Teisingumo teismo priimtus nutarimus ir jų nuostatas, akivaizdu, kad vakarų Sahara e, nėra įtraukiama į laisvos prekybos susitarimą su Maroku taikymas rytį ir Marokas negali pardavinėti gaminių, kurie, kurių kilmė yra iš vakarų Saharos. tikrai manau, kad tokia pozicija bus priimtina ir daugumą valstybių narių, pavyzdžiui, Švedijai tikrai nebus priimtina. Mes pasisakome už tai, kad vakarų Saharos konfliktas būtų atitinkamai spręstas ir kad būtų uh, to regiono gyventojams suteikta apsisprendimo teisė. Turime dėti visas pastangas tam, kad vakarų Saharos žmonės galiausiai mm, galėtų sudalyvauti e, referendume, apie kurį jau skelbiama labai seniai. Taigi užuot rėmė jungtinės tautas, mes tuo tarpu e, kaišiami pagalius jungtinių tautų pastangas išspręsti šį konfliktą. Iš tiesų šimtas 100 12 organizacijų buvo pakviestas į <clears throat> tinkamą susteigimo konferenciją 24 metais. Jos to tarpu teigia, kad negavo tinkamo kvietimo arba nenorėjo dalyvauti konsultacijų procese. Pokalbiai vyko arba rabate, arba Briuselėje. Iš tiesų mes labai nuvilėme vakarų Saharos žmonės, e, e, paliekame jas likimo valiai. Polisario yra vakarų Saharos atstovas. Ir tikrai turėtume savo veiksmais remti vakarų Saharos okupacijos. Ačiū, ponė Valero. ponas Pikut, e, skiriaus vadovas Magrebo regiono ir atvykęs į mūsų posėdį buvo surinkta aukšto rango konferencija, kurios metu buvo siekiama, kad vakarų Saharos gyventojai būtų atsiklausta dėl šio susitarimo ir būtų įdomu sužinoti, kaip tos konsultacijos buvo vykdomos ir e, kokie buvo jų rezultatai. Prašau Jums žodžiu. Thank you very much, uh, madam. Ačiū, pana pirmininkė. Atstovauju Europos išorės veiksmų tarnybos, už mane sėdi komisijos atstovai atsakingi už šį klausimą. Pakalbėkime apie konsultacijas. Visų pirma, e, pritarėme tekstui, kurį pateikė